Vėl komisija numato sumažinimus kai kurių e, programų atžvilgių. Galbūt reikėtų paskatinti geresnį lėšų įsisavinimą. Toliau e, reikėtų atkreipti dėmesį į vaisių ir daržovių sektorių. Buvo pasiektas susitarimas su taryba, su komisija dėl 2012 metų biudžeto. Tuo metu mes sugražinome, grįžome prie komisijos e, pradinio pasiūlymo, taigi E, padidinome e, tarybos siūlomą e, sumą. Sakėme, kad reikėtų iš tiesų paremti vaisių ir daržovių gamintojus, kurie kenčia nuo krizės. Laukiame vis dar komisijos pasiūlymų kaip konkrečios sumos galėtų būti panaudotos paremti vaisių ir daržovių gamintojus. E, norėčiau gauti atsakymus iš šios klausimus. Taip pat norėtumėm sužinoti, galbūt 2013 e, metams reikės šiam sektoriui specialios paramos. Taigi labai svarbu, kad e, na, komisija pateiktų e, šią informaciją. Toliau paskutinis aspektas. Tai yra bandomieji projektai. Pereitą kartą šiame komitete pasakiau, kad aš norėčiau, na, kad sumos būtų skirtos bendriems bandomiesiams projektams, o net specifiniams bandomiesiams projektams. Tačiau norėčiau kreiptis į e, kolegas. E, netrukšmauti, kai aš kalbu. Taigi, kalbant apie bandomuosius projektus, prieš pradedant galvoti apie naujuosius, e, reikėtų prisiminti, kad šis parlamentas kritikavo e, tai, kad kai kurie bandomieji projektai nebuvo įgyvendinti. O tie e, bandomieji projektai buvo labai svarbus šiam komitetui. E, pavyzdžiui, dėl maisto produktų kainų internetinės svetainės. Mes taip pat norėtumėm, kad būtų keičiamasi geriausia praktika dėl e, kompleksinės paramos susijimo reikalavimų laiko, laikymosi. Vėlgi, šiuo atžvilgiu bandomasis projektas liko negyvendintas. Norėčiau sužinoti, dėl kokių priežasčių ir taip pat e, pasakyti komisijai, kad šie dalykai lieka mums prioritetiniais. Dėl e, spekulacijos bei žemės ūkio produktų rinkos e, dinamikos. E, Nu, vėlgi kai kurie projektai čia liko negyvendinti. Ir aš iš tiesų norėčiau, pavyzdžiui, kad būtų geriau informuojami ūkininkai, kaip, pavyzdžiui, jie, jie geriau galėtų reaguoti į rinkos kainų pokyčius. Toks galėtų būti vienas iš bandomųjų projektų skirtų e, informuoti ūkininkus, kaip geriau e, jie galėtų reaguoti į rinkos kainų pasikeitimus. Taigi, galbūt toks bandomasis projektas galėtų būti gyvenintas ateityje. Norėčiau sužinoti, ką mano apie mano pasiūlymus komisija, e, kolegos. Pirmininkas Ester, iš tiesų jūs puikiai padirbėjote, dabar žodis suteikiamas ponui Lainui. Well. Labai trumpai. Norėčiau tik tai pritarti Ester požiūriui į biudžetą ir pritarti jos nuomonėj, kad turime elgtis labai atsakingai ir suvokti, jog egzistuoja ekonominė krizė ir apie tai galvodami ir koreguokime komisijos pasiūlymus. Norėčiau patikslinimų dėl kai ko. Uh, pirmiausia dėl sumų padidinimo kaimo plėtrai. Gal komisija galėtų pasakyti, ar pernai buvo numatyta 10 milijonų kiekvienai valstybei nariai, kurių nesugebėjo išmokyti komisija dėl asignavimo biudžete stokos. Ir Ar gali komisija paaiškinti, kodėl nebuvo finansuojamos paraiškos valstybių narių? Toliau. Dėl 5,4 procentų papildomų išlaidų valstybių narių e, m, poreikis programų pabaigoje didėja. Ir aš kaip suprantu, kaimo plėtra netaip susijusi su paklausa kaip struktūriniai fondai. Galbūt galėtumėte paaiškinti e, padidėjimą. Kodėl atsirado ta tie 5,4 procentai? Ačiū Džordžiai. Ulrike. Vielen Dank, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Esther de Lang bedanken. Labai ačiū, norėčiau ir aš padėkoti e, kolegijai už gerą darbą. Visai teisinga, kad komisija siekia taupyti biudžeto lėšas, tačiau mes turėtume suprasti, kad lyginant su nacionaliniais biudžetais, Europos mhm. biudžetas yra ne toks jau labai didelis. Be to, e, e, mes norime, kad būtų užtikrintas augimas per investicijas, ypač augimo laikotarpiu. Ir Antrasis ramstis gali labai svarbu vaidmenį suvaidinti, užtikrindamas augimą kaimo teritorijose ir darbo vietas. Man sunku suprasti tai, kad dabar, e, kai yra gyvendinami tam tikri e, bandomieji projektai, niekas atrodo nevyksta. Mes turime uh, E, panaudoti spaudimą ir užtikrinti, kad e, parlamento paramos sulaukusios programos nebūtų kur nors nukištos į šoną ir pamirštos. E, pažiūrėkime į vaisių ir daržovių sektorių. Manau, kad jeigu mūsų komitetas nori parengti nuomonę ir skirti dėmesį ypatingą kuriam nors sektoriui, tai reikia teisingai pastebėti, kad egzistuoja ir kiti didelės problemas patiriantys sektoriai, pavyzdžiui, pienininkystės sektorius mm, kenčia dėl to, nes krenta kainos, taip pat gamybos sąnaudos didėja. Laukiame tarybos e, pozicijos dėl komisijos pasiūlymų. Ačiū Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Longo iš komisijos žodį. Ačiū pirmininkė. E, pasistengsiu kalbėti trumpai, kadangi e, nuomonės referentė, kuriai aišku norėčiau padėkoti už e, puikų nuomonės projektą puikiai pristatė šį, šią temą. Aš taip pat norėčiau na, visų pirma atsakyti į klausimus. Nepateiksiu prezentacijos e, dėl viso mūsų e, pasiūlymo. Dabar dėl pirmojo e, jūsų klausimo, dėl e, pieno. E, E, mokyklose dalinimo. E, komisija yra pateikusi pasiūlymą e, ir tą pasiūlymą pateikė atlikusi analizę. 2011 metais tokiai programai reikėjo skirti 64 milijonus eurų. Tuo tarpu 2012 metais, atsižvelgianti turimą informaciją, matome, kad na, šiai programai gyvendinti nereikės daugiau nei 64 milijonų eurų, kurių prireikė 2011 metais. E, Deja, turime konstatuoti, kad 90 milijonų eurų, kuriuos buvome numatę 2012 metais, e, ši suma nebus iki galo įsisavinta. Ir dėl tos priežasties mes dėl 2013 2013 metų biudžeto atžvilgiu nusprendėme šiai programai e, skirti 66 milijonus eurų. Tai yra šiek tiek daugiau nei buvo 2011 metais. Dėl kokių priežasčių tai buvo pasielgta? Na, reikia klausti valstybių narių, nes pastoriosios pateikė geresnius e, pasiūlymus. E, E, pačioms programoms. Taigi aš tikiuosi, kad e, ateityje bus iš tiesų tinkamos sąlygos e, paraginti valstybės narės rengti geresnius projektus ir skirti tiems projektams daugiau lėšų. Aišku, tikėjomės, kad ponė Delangė galės su mumis bendradarbiauti. Dabar dėl vaisių ir daržovių sektoriaus. Jūs greičiausiai žinote, kad komisa, mano komisarui šis klausimas yra labai aktualus. Ir dėl tos priežasties mes iš tiesų tiesų e, žiūrime, kaip e, keičiasi situacija vaisių ir daržovių e, rinkoje. Esame pasirengę reaguoti jeigu susidarys kažkokios e, e, krizinės situacijos. Vaisių ir daržovių sektorija ieškosime kažkokių priemonių, kurios e, leistų tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Taigi, dar kartą kartuojau, vaisių ir daržovių sektorius yra sudėtingas, pakankamai jautrus ir dėl tos priežasties mes iš tiesų įdėmiai jį stebime. Taip pat norėčiau priminti, kad e, mes e, sveikiname tai, kad pereitais metais buvo pateikta e, Europos parlamento deklaracija, kuri buvo pateikta kartu su galutiniais sprendimais dėl 2012 metų biudžeto. Tikiuosi, kad na, kalbant apie daržovių ir vaisių sektorių, tai bus jam skirtuma tiek pat dėmesio kaip ir anksčiau. Toliau dar vienas dalykas. Atsiprašau, man atrodo, kad jau tenka e, baigti pasisakymą. Tęsiu mintį dėl bandomųjų projektų. Na, e, nuomonės proje, e, pranešėjai iš tiesų mini labai daug įdomių dalykų, dėja trūksta laiko, kad mes galėtumėm tuos visus bandomosius projektus e, pristatyti, bet jeigu jūs tą informaciją duomina, susiekite su mumis tiesiogiai. Pirmininkas, e, dabar žodis pranešėjai, prašome. Yes, short, uh, because... Labai trumpai, taip ir būna dirbantiems tevams, kai nesilaikoma grafiko. Keletas pastabų labai ačiū komisijai. Štai, kad jį detaliau pa, norėjo paaiškino bandomą projekto klausimą, koks vyksta darbas. Tiems, kas įdomu, turėtume surenkti atskirą sustikimą. Dar viena pastaba socialistų kolegai. Žinoma, jeigu paminė sektorių, reikia paminėti ir kitus. Tačiau noriu priminti pieno fondą, kurį turėjom, įkūrėme prieš keletą metų. Ir apie tai kalbama. Turime neleisti, ne, neturėtume minėti visų tų fondų ir po to prarasti, na, išsklaidyti visą dėmesį. Aš taip pat e, atsižvelgsiu į Džordano Liono pastabas, uh, Labai ačiū. Puiku, ačiū nuomonės referen, referentai. Kitas posėdis e, kitą pirmadienį 15.